incontro. Pradėkime darbą. Al solito devo ricordare che... Eh, la... Kaip įprastai. Noriu priminti Jums, kad šis posėdis bus e, transliuojamas internetu, jis taip pat bus įrašinėjamas. Visų pirma, tvirtiname darbo tvarkę, kuri e, yra išdalinta Norėčiau kai ką pasakyti dėl dešimtojo darbo tvarkės punkto. E, rugsėjo 27 dieną buvo pateiktas teisėkros pasiūlymas dėl ECB. Ir mm, pagrindinėme už šį klausimą atsakingame komitete svarstomas šis pranešimas. E, pranešimas dėl šio teisėkuros pasiūlymo. Mums taip pat reikia svarstyti tai, kas numatyta dešimtajame darbo tvarkės punkte. Rytoj rytą. Rytoj bus susitikimas su, iš, rytoj iš ryto e, susitiksime su komisijos nariu. O šiandien, e, šiandienos posėdėje kalbėsime apie pristatytus pakeitimus kurie bus aktualūs rytojus posėdėje. Ir e, mums reikia užbaigti iki penktos valandos vakaro mūsų posėdė, kad galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Ah, sì, sì, certo. Allora, ho già una richiesta del collega Agnew di eh, intervenire sull'ordine del giorno, ne ha facoltà. Ponas Anjų prašo žodžio. Ponas Def prašo žodžio. Ponas Anjų, dėl posėdžio veidimo tvarkos, jūs sakėte, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. E, paskutinėme posėdėje, e, kurį, kuriame aš dalyvavau šio komiteto, jūs taip pat pas, pasak, pasakėte, kad jis bus transliuojamas internetu. Ir e, Aš pasižiūrėjau to posėdžio įrašą ir per visą tą posėdį kamera E, buvo nukreipta. Kuomet aš pasisakiau, kamera visą laiką rodė už manęs sėdinčią moterį. Aš apie tai pranešiau sekretoriatui ir sekretoriatas man paaiškino, kad kai kuriuose posėdžių salėse yra tokių, na, tokių taškų kameros e, spektre, kur, kurių kamera negali apimti. Ir atrodo, kad aš būtent tokiame taške ir sėdėjau. Aš norėčiau, kad kitą kartą, kai pasisakysiu, taip nebūtų, kad aš nesušiu tame pačiame kažkokiame mirties taške, kad kuomet pasisakinėsiu, uh, kamera rodytų mano veidą. Na, techn technikai turėtų išspręsti šį klausimą. Aš pasiklausiu jų, ar jūs sėdite taške, kuris yra filmuojamas ar ne. Kreipiuosi į techniką, jeigu jūs mane girdite, gal galite tai patikrinti kai, ar tikrai ši vieta, kurioje jūs sėdite šį kartą, ponė Anjų, yra, yra filmuojama. Technikas rodo ženklais, kad taip, ši vieta yra filmuojama. Antras darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai. Dabar žodis ponui Dafui. Pirmininkė. Noriu kai ką pasakyti dėl Sveno Gigoldo pranešimo dėl e, bank, bankininkystės sektoriaus priežiūros institucijos. Ir norėčiau pasiklausti, kai kodėl būtent taip viskas sutvarkyta ši, šiuo atveju. Prisiminkime Taisen pranešimą dėl ECB. Tai yra lab, abu susiję pranešimai. Ponas Gvaltieri taip pat prašo žodžio. Aš noriu išsakyti tokį patį pastebėjimą. Mane tikrai labai nustebino tai, kad mūsų komitetui nenumatyta galimybė renkti nuomonės dėl Gigolto pranešimo. O ir šiuo atveju kalbame apie specifinę teisėkuros procedūrą, kurios poveikis, menamas, numanomas poveikis konstitucijai bus gana ženklus ir su, su šiuo pasiūlymu yra susiję konstitucijos aspektai, ypač kalbant apie ES nuostatų suderinimą ir galimus prieštaravimus, taip pat ES matmenį Ir noriu pasiklausyti, ar dar yra laiko, dar yra galimybės prašyti mums e, renkti šią nuomonę, prašyti galimybės renkti tokią nuomonę. Onorevole Giannapo ha chiesto di parlare, ne ha facoltà. Dar vienas kolega prašo žodžio, žodžio ponia Janakų. Dėl, e, dėl, nu, turiu klausimą dėl pono Dafo pastabos, bet darau prielaidą, kad atsakymas yra ne. Mes vis dar tvirtiname darbo atvarkę, sako pirmininkas. Kaip jau sakiau, pagal dešimtąją darbo atvarkę, dešimtąjį darbo atvarkės punktą mes svarsty, kalbėsime apie pranešimą, kuriuo nagrinėjama Europos priež... bankų priežiūros institucija ir ECB užduotis. Aš tuos abu klausimus pristatau drauge, kad juos svarstytume kartu. Mes neturime daug laiko, tačiau šios abu klausimus turime svarstyti susietai. Noriu, kad viskas būtų aišku, sako kalbėtojas. Ar mes teiksime nuomonę ir dėl kito pranešimo? Sakymas yra taip, nes mūsų paprašyta paskirti tik tai vieną šešėlinį pranešėją. Atrodo, kad susitarėme šiuo klausimu. Taip, iš tikrųjų, tas klausimas išspręstas ir, ir, ir sprendimą atitinkamą priims koordinatoriai. Dabar antras darbo tvarkės punktas. Uh, Pirmininko pranešimai. 18 ir 19 rugsėjo dienomis AFKO komitetas lankėsi Paryžiuje. Buvau aš, Gvaltieri Guerrero, Hefneris ir Enju. Paryžiuje susitikome su politinio pasaulio atstovais, taip pat teismų e, valdžios atstovai, taip pat pilietinės visuomenės atstovai, taip pat Seržbijon Žanu Marku Savė bei kitais atstovais, taip pat ponų Debrė, konstitucinės tarybos pirmininku ir Europos reikalų ministro e, padėjėjais. Taip pat e, intelektualais, visuomenės veikėjas Nesusitikome su Europos reikalų ministru ponu Kazner, tačiau taip įvyko dėl eismo padėties Paryžiuje. Toliau trečias darbotrakės punktas. Šis klausimas svarstomas dalyvaujant tarybos ir komisijos atstovams ir tai yra teisėkuros pasiūlymas dėl pritari, pritarimo procedūros e, balsavimo taisyklių ir pranešimų turinio. Šis klausimas sprendžiamas skirtingai skirtingose komitetuose. Kovo mėnesį šių metų ponas Traškovskis buvo paskirtas šio uh, pranešimo pranešėjų, jis parengė darbinį dokumentą ir dabar norėčiau suteikti jam galimybę pristatyti šį pranešimą kolegams. Mes turėtumėme patikslinti e, pritarimo procedūrą reglamentuojančias taisyklės. Problemų iškyla dėl to, kad neaišku, kaip tas taisyklės interpretuoti, nes skirtingi komitetai elgėsi skirtingai jas taikydami ir neseniai iškylo problemų plenarinėme, po, plenarinėme posėdyje, ypač parlamentui e, svarstant aktos sutartį. Todėl uh, mes buvome paprašyti patikslinti šias taisyklės, atsakyti kai kurios klausimus, ar rekomendacijų projektuose primtini konstatuojamieji punktai, ar tie projektai turėtų būti svarstytini komitetuose ir ar plenarinėme posėdėje, ar kuomet balsuojama prieš tam tikrą šios rekomendacijos pastraipą, e, ar tokį balsavimą reikėtų suvokti kaip tokios rekomendacijos atmetimą. Kaip žinote, tokiais atvejais, kuomet parlamentas tik teikia pritarimą, jis ir e, gali pasisakyti, ar jis yra prieš ar už kokį nors siūlymą. Taip buvo nuo pat pradžių. Tačiau mums reikia ir atsakyti ir štai kokį klausimą. Ar Mes norime ne tik pareikšti, išreikšti savo sprendimą, bet ir paaiškinti, kodėl mes balsuojame už arba prieš. Kalbant apie patį teisės aktą, 81 taisyklė aiškiai numato, kad pakeitimų tekstų negalima teikti. Ir kad sprendimo turinio negalima keisti. Tačiau dažnai komitetai pasisakydami už arba prieš pateikia ir rekomendacijas ir konstatuojamose rekomendacijų punktuose išdėstama, patikslinama, pristatoma parlamento pozicija. Ir čia iškyla problemų, nes skirtingi komitetai elgesi skirtingai. Kai kurie, dauguma iš jų teikia rekomendacijų projektus, kai kurie komitetai neteikia, o galiausiai iškyla klausimas, ar toks rekomendacijų projektas gali būti keičiamas plenarnėme posėdėje. Reiktų apsispręsti, kokių taisyklių, kokios tradicijos parlamentas turėtų laikytis. Visų pirma, turėtų būti galimybė keisti e, nuo, rekomendacijos nuostatas, nes parlamentas turi išsakyti savo poziciją, tačiau plenarinėme posėdėje nereikėtų jau nieko keisti, nes priima, pavyzdžiui, priminėjant tokį sudėtingą sprendimą kaip vienos naujos valstybės prisijungimo vertinimas, taip arba ne. Rekomendacijų pro, projekte mes galime paaiškinti, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip, išdėstyti savo nuomonę ir paaiškinti, ar mes pagėdavome papildomų sąlygų. Uh, Tai yra labai sudėtingas klausimas, nes viena vertus reikia labai tiksliai ir aiškiai pasakyti, pasakyti taip arba ne, tokia yra sutarčių dvasia, mano nuomonė, čia nieko nereikėtų bandyti keisti. Kita vertus, kai bandome paaiškinti, kodėl mums būtent kokie nors aspektai, būtent tie aspektai yra svarbus, mes bandome argumentuoti parlamento poziciją. Todėl atsakymas į pirmą ir antrą klausimus, manau, atsakymas būtų toks, kad mums reikia e, veiksmų laisvės ir galimybės paaiškinti savo nuomonę rekomendacijų projekte ir konstatuojamieji dokumento punktai ir yra ta vieta. Tačiau trečiasis klausimas yra sudėtingesnis. Kodėl? Pakalbėkime apie konkretaus re komiteto rekomendaciją. Jei, komitet, jei plenarinė posėdėje jai pritarėme, tai problemų neiškyla. Uh, Tačiau gali tai būti, kad rekomendacija plenarinis posėdis atmeta. Kaip tada elgtis? Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad parlamentas e, atmeta ir sako, kad ne, nepritars e, kažkokiam tai sprendimui? Ar atsiranda kažkoks tai tarpinis, tarpinė situacija? Ir jeigu komiteto rekomendacija yra vienokia, o plenarnėme posėdėje parlamentas balsuoja kitaip, ar tai reiškia, kad parlamentas nesuformulavo savo pozicijos, ar kad mums reikia daugiau laiko, bet kokiu atveju manau, kad turėtume būti, turėtume visiškai tiksliai pasakyti štai ką. Jeigu siūlomam teisės aktui nepritarė didelė balsų dauguma, reikėtų laikyti jį atmestu. Priešingų atveju jis laikomas patvirtintų nes kitaip iškils teisinių sunkumų ir mūsų pozicija pasidarys visiškai neaiški. Ir kalbant apie tokius atvejus kaip aktos sutartį, turėtų būti visiškai aišku, kad ką mes atmetame ir kam mes pritarėme, nes kitaip iškils grėsmė bendrai parlamento pozicijai. Kitaip kalbant, sunku rasti kompromisą tarp labai griežto paraidinio sutarčių teksto interpretavimo, bandant pas, pasakyti taip arba ne konkretaus sprendimo atveju. Ir kita vertus, suderinti tai su mūsų siekiu, kad parlamentas turėtų kiek įmanoma daugiau galių. Ir, ir parlamentas nori paaiškinti, kodėl jis pasirinko vieną ar kitą poziciją, arba taip arba ne. Todėl siūlyčiau rekomendacijų projekte ir konstatuojamos dalies punktuose apie tai turėti galimybę kalbėti. Tačiau galutinėme balsavime turėtų būti pasirinkimas tik tai arba balsuoti arba taip, arba ne. Jeigu pateiktas pasiūlymas nesurenga balsų daugumos, jis laikomas atmestu. Jeigu surenka balsų daugumą, jis laikomas patvirtintų. Jeigu bandysime čia kažkaip tai laviruoti ir sakyti, kad komiteto rekomendacijos bals, e, nuomonė buvo vienokia, plenarnėme posėdėje buvo balsuojama kitaip, tai, tai tikrai ne, nesustiprintume parlamento reputacijos. Mes tiesiog sumenkinsime parlamento siunčiamą žinę tokiais svarbiais atvejais. Taigi siūlau uh, priimti sprendimą dėl konstatuojamųjų punktų ir taip pat aiškiai pasakyti, kad balsuojant balsavimas turi būti labai nedviprasmiškas. Dėkoju, panas Gualtieri. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad Rafal argumentai, man atrodo, labai įtikinantis, kadangi viena vertus turėtumėme parlamentui suteikti galimybę pristatyti argumentus ir paaiškinti savo pozicijos priežastis e, sutikimo procedūroje. Tai jokių būdų neprieštarauja pačiai sutikimo procedūros esmiai pasakyti taip ir ne, juk yra numatoma ir galimybė kitiems dalykams, paaiškinimams taipogi neturėtumėme sumenkinti ir galutinio balsavimo iškumo. Reiktų pasitelkti ir logiką. Taip yra ne, ne. Taip nėra ne, ne, nėra taip. Tačiau dažnai atsiranda tokių neiškių balsavimo rezultatų ir teisiškai kartais sudėtinga viską sudėlioti vietas. Taigi aš manau, kad pana Tarkovskį išsakytų argumentų pagrindų, manau, kad mes lengvai turėtumėme surasti sprendimą pono Lėnės klausimą. Ačiū. Dėkoju ponui Gualterį, ponas Daf. Dėkoju, aš pritariu, kad visuomet reikia pabandyti leisti parlamentui paaiškinti priežastis, kodėl buvo primtas vienoks ar kitoks sprendimas. Kartais ir visai netolimoje praeitie buvome gan, laikėmės gan ribojančio požiūrio ir plenarinėme posėdėje nebuvo numatoma galimybė paaiškinti argumentus, kuriais remiantis buvo primtas vienas ar kitas sprendimas, ar suteikti pritarimą, išsakyti pritarimą ar jo neišsakyti. Taigi, pritariu Rafal Čarkovski požiūriui. Ir taip pat manau, kad reiktų aiškiau argumentuoti taip ar ne. Ir čia kyla tik viena problema. Tuo atveju, jeigu sutartis pagal sutartį ir pagal taisyklės yra reikalaujamos kokios tai specialiosios sprendimui priimti reikalingos ribos. Ir tarkim, jeigu ta riba nėra pasiekiama, kitai žodžiai tariant, jeigu absoliuti narių dauguma yra reikalaujama sprendimui priimti. Ir tarkim, yra pasiekiama paprastoji mažuma ir paprastoji mažuma išsako neigiamą nuomonę rekomendacijai, kaip elgtis tuomet? Tuomet, aš manyčiau, atsakymas būtų štai, koks reiktų vėl gražinti dokumentai plenarinį posėdį ir galbūt pateikti atnaujintą rekomendaciją, kurią parengtų komitetas. Tačiau įsivaizduočiau, kad gali tekti spręsti tokius klausimus, kuomet e, yra mums e, gražinamas, kai jūs, kai jūs mums pateiksite jau grinai savo pranešimo projektą, tuomet mes galėsime tokius klausimus išspręsti. Ponas Guerrero. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau užsakyti nuomonę. Tiesiog norėčiau pritarti Rafalui ir Robertui. Aš manau, kad labai svarbu Europos parlamentui daugiau įsitraukti į šias procedūras. Manau, kad svarbu, kad visuomenė mus vertintų kaip veikėją, kuris gali išsakyti savo nuomonę. Ir susidurėme su ta problema, kad daugeliu ES piliečių Europa yra vertinama kaip, er, e, Europą vertina kaip kažkokį tai neaišk, neaiškų darinį tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Kur tarsi atsiranda tokios savaime suprantamos asociacijos su sprendimais, nesvarbu ar mes, tarkim, buvome įtraukti į sprendimų priimimo procesą ar ne. Ir panašiai. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad ES piliečiai matytų, kas, kokia yra mūsų nuomonė vienu ar kitu klausimu, ką mes esame padarę vienu ar kitu klausimu. Taigi turi būti numatytas griežtesnis reikalavimas uh, ir galimybė mums išsakyti savo nuomonę nepriklausomai nuo to, kas yra pasakyta sutartyje dėl galutinio balsavimo pobūdžio ir panašiai, tai jau yra nusistovėję dalykai įtvirtinti sutartyse. Sutikimas reiškia, kad yra arba sutinkama ar, ar ne, tačiau bent jau mes galėtumėme tokiu atveju išsakyti priežastis, argumentus, o ne vien tik tai paspausti e, balsavimo metu atitinkamą mygtuką. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar dar žodį suteiksiu ponui Českovskijui. Tačiau, man atrodo, dabar viskas ryškėja jau. Sutikimas dėl to, ar sutikimo procedūroje, ar reikia mums trumpai išsakyti priežastis ar ne. Būtent apie tai čia ir kalbame. Šių diskusijų pabaigoje turėtumėme apsispręsti, kaip mes norime daryti ir galiausiai tai, ką pasakė ponas Daf. Tarkim, jeigu nėra surink, surenkama kvalifikuotoji dauguma parlamente, ar tuomet met procedūrą, kaip tuomet elgtis procedūroje. Ne teikiamoms rekomendacijoms arba, kaip siūlo, tarkim, ponas Daf, galbūt gražinti dokumentą komitetui. Aš suprantu, kad čia aktualiausia yra du klausimai, bet gal ponas e, Českovskis dar paaiškins. Ačiū, aš manau, kad pirmininkas puikiai apibendino tas problemas e, dėl daugelio dalykų, kaip ir susitarėme. Uh, ir už tai jums dėkoju, tačiau e, kaip elgtis, jeigu riba atitinkama nėra pasiekiama? Na, aš manyčiau, kad tokiu atveju tai yra sprendimas ne ir nereiktų gražinti klausimo komitetui. Bet pamastykime giliau. Pavyzdžiui, jeigu yra numatoma tam tikra riba ir jeigu ji nėra pasiekiama, tam tikras e, balsų skaičius, tuomet Kažin ar čia reiktų toliau žaisti su tuo sprendimu. Mes bandėme pažiūrėti, kokia yra Europos parlamento praktika, bet aš gal prie to dar grįšiu, nes problema tikrai labai aktuali, tačiau aš manau, kad kalbant apie galtinius sprendimus, kuomet yra jie priimami balsavimo metu, viskas turi būti aiškiai nustatoma kad nebūtų tokių žaidimų. Jeigu riba nepasiekta, jeigu nėra pakankamai balsų, reiškia, tai nėra, kad mes nepriėm, negalime priimti sprendimo, mes priėmėme neigiamą sprendimą. Uh, nes priešingų atveju galima žaisti faktiškai visų sprendimų atveju. Bendro sprendimo priimimo procedūroje būtų galima žaisti tuo, kad, tarkim, nesurinkta pakankamai balsų ir tokiu būdu vilkinami būtų sprendimai. Taigi automatiškai reikia traktuoti, kad tokiu būdu yra pateikiamas neigiamas atsakymas. Tačiau aš galbūt dar daugiau apie tai pamastysiu. Na ir bandėme vėlgi pasižiūrėti, kokia yra praktika. Akto sprendimas šiek tiek komplikavo reikalus. Komplikavo tiek, kad jeigu ir toliau taip elgsimės, tuomet e, kils problemų dėl to, kad žmonėms, sunkai, sunkiai, žmonėms, žmonėms bus sunku suprasti, koks yra Europos parlamento sprendimas. Jeigu rekomendacija atmetama, jeigu nėra pakankamai balsų, tai reiškia, kad parlamentas nepritarė ir atmena, atmeta tą sprendimą. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū. Pone Českovski, galbūt vėlesniuose posėdžiuose jūs galėsite pristatyti savo pranešimo projektą ir mes tuomet galėsime dirbti jo pagrindu. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, ketvirtasis. ES bendros gynybos ir solidarumo sąlygos, politinės ir veiklos aspektai. Ponas Daf yra nuomonės referentas, e, rengiant e, pranešimą afete rugsėjo mėnesį. Jis buvo paskirtas nuomonės rentu, tiksliau rugsėjo 17 dieną. Buvo numatytas galutinis pakeitimų pateikimo terminas, 25 pakeitimai buvo gauti, dabar juos ir aptarsime, o balsuosime rytoj. Ponas Daf, prašau, pristatys dabar savo nuomonę. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad klausimas yra gan skubus ir aktualus, nes komisija žada pateikti savo sprendimo projektą dėl, dėl solidarumo straipsnio dar tą ketina padaryti iki metų pabaigos. Jeigu mes norime tam padaryti šiokios tokios įtakos, privalome jau lapkričio mėnesio plenarinėme posėdėje šį beitą nuveikti. Antras dalykas. Kaip matote, aš iš principo pritariu tam, kad mano nuomonės būtų rengiamos ponui Pasku, esant pagrindiniam pranešėjui iš saugumo ir gynybos komiteto ir taip pat užsienio reikalų komiteto. Taipogi aš bandžiau daugiau likti prie konstitucinių klausimų ar tokių konstitucinių bruožų, savybių, kalbant apie tuos klausimus, kurie yra bendrai keliami paskų pranešime. Na ir išsakiau nuomonę dėl to, kokia turėtų būti politikos skriptis Bet pagrindinį tokį sprendimą dėl politikos orientyrų jau priims e, užsienio reikalų komitetas. Taigi aš, tarkim, siūlau, teigiu, kad dauguma tokių tikrai kokybiškų pono Janis Barnojevo pasiūlymų labiau gal tiktų užsienio reikalų komitetui svarstyti, o ne mūsų komitetui. Kaip matote, pagal procedūrą, dėl to, kad reikia mums paskubėti, e, tuo, taigi, tai reiškia, kad turime išsakyti savo nuomonę tiesiogiai per pakeitimus užsienio reikalų komitetui komiteto pranešimui. Tiesiog čia šiuo atveju nėra taikoma įprastinė procedūra, kuomet mes, tarkim, rengiame nuomonę. Dar vienas dalykas. Aš bandžiau kiek įmanoma labiau laikyti sutarties nuostatų ir bandžiau daug ką paaiškinti Na ir čia manau, kad mes turėtumėme daugiausia dėmesio skirti ES vaidmeniui. Ir taip pat nepamiršti tų įsipareigojimų, kurie tenka ES būtent bendradarbiauti su NATO. Pirmasis balsavimas, kuris vyks būtent rytoj, tame balsavime bus daugiausiai dėmesio skiriama 42 straipsnio 7 punkto interpretacijoms. E, ponas Pasku šį straipsnį vadina abipusės gynybos straipsniu. Aš tuo tarpu manau, kad griežtai, na, paraidžiui skaitant sutartis, tą straipsnį gal verčiau reiktų pavadinti abipusės pagalbos straipsniu. Būtent sutarties, sutartie būtent taip yra prašomas šis straipsnis. Ta organizacija, kuri mus gintų nuo išorės agresoriaus, yra NATO. Ir taip pat čia patenka ir tos šalis, kurios nepriklauso NATOi. NATO, jos irgi būtų ginamos NATO kaip matėme, keliais e, atvejais, keliais praktinio bendradarbiavimo atvejais. Taip ir turėtų vykti. Kalbant apie bendrą saugumo ir gynybos politiką. Na ir aš pats pabandžiau, rengdamas balsavimo sąrašą, vengti pasikartojimų. kurių pasitaiko visgi, rengiant tokį, tokius panašius pranešimus tokias panašias nuomonės. Tai tiek aš e, norėjau pasakyti, bet mielai atsakyčiau, sureaguočiau į klausimus dėl mano parengto balsavimo sąrašo, kuris mano manimu dabar yra dalyjamas. Allora, l'onorevole Giannacau ha rinnovato la sua richiesta di parola. Dėkui, pane Janako jau anksčiau norėjo dalyvauti šioje diskusijoje. Pone Janako, dėkui, pone pirmininkė. Be abejo, šitą klausimą svastėme ir praėjusi kartą. Ir ponas Daf buvo išrinktas pristatyti šitą pranešimą ir sudėlioti visus pakeitimus. Dauguma pakeitimų jau buvo pateikti užsienio reikalų komitete ir AFET komitete ir taip pat AFET gynybos pakomitetyje. Nepaisant to, jeigu pažvelgsite į kai kuriuos punktus 9, 10, 11 ir 15, būtent juos turiu galvoje ir taip pat 4, 5 ir 9 dalį, pamatysite, kad jau ten yra, kad šitie pakeitimai jau buvo sujungti į kompromisinius pakeitimus. Tada mano klausimas būtų, ar reikia dėl jų balsuoti dar kartą čia, jeigu juos jau kitur e, apsvarstė ir parengė kompromisinius pakeitimus. Efeti kitose mano minėtose komitetuose. O antras pastebėjimas, kaip ir praeitą kartą sakiau, mano nuomonė yra neįmanoma išbraukti gynybos e, nuostatos ir įrašyti pagalbos nuostatą nes 42 sutarties straipsnis jau labai daug kalba apie bendrąją gynybos politiką visoms ES šalims. Ir taip pat sutartyje niekur nėra minimas NATO. Taigi turime atsižvelgti į sutarčių nuostatas ir jų sukūriamą kontekstą. Ir ben, abipusis bendradarbiavimas ir kiti panašus aspektai jau yra įvardyti tose taisyklėse, kuriamis vadovaujasi NATO. Ir manau, kad nereikia mums dar kartą uh, kalbėti ir numatyti naujas nuostatas apie tai, kaip reikėtų veikti NATO rėmose. Ir ES valstybės narės, nesvarbu, ar jos yra NATO narės ar ne, jos gali pačios kurti savo institucijas skirtas gynybos klausimams. Tad mano klausimas yra, kokia logika čia vadovaujamasi. Nes akivaizdu, kad tai yra pasiūlymas, kuris turės labai iškių pasiekmių. Tai yra, kad tai iškils grėsmė tam, kas dabar yra įvardyta sutartyse. Todėl aš esu prieš pono Dafo e, pagrindinį principą. Nes manau, kad e, tai yra ES valstybių narių tik tai troškimai. Jūs prisimenate konstitucinę sutartį, kuriai pritarė dauguma parlamentarų, taip pat Lisabono sutartį. Ir dabar atrodo, kad yra pageidaujama kitas sutartis renkti, kitus alijansus. Ir, o juk esamos sutartis ir toliau egzistuotų. Manau, kad nereikėtų čia painioti dviejų uh, dalykų. Nereikėtų pridaryti papildomo nereikalingo darbo, kai jau tam tikri aspektai yra įvardyti statise. Jeigu pažvelgsite į sutarties 42 straipsnį, ten labai daug dalių - pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji. Ir taip toliau, penktoje dalyje lygiai taip pat Ir ypatingai septintojoje dalyje yra kalbama labai aiškiai, koks yra tikslas šio straipsnio, kad tai yra bandymas sumažinti kaštus nacionaliniams parlamentams, taip pat ten kalbama apie europinius gynybos organus, taip pat ir apie ginklų gamybą, kad reikėtų pagerinti bendradarbiavimą e, šioje srityje. Bet be abejo, ES turi savo tam tikrus teisinius bruožus, į kuriuos negalima nekreipti dėmesio. Ir manau, negalima tokiu būdu siūlyti, kad ES taptų pavaldi kažkam kitam, kad valstybės narės sudarytų sutartį su trečiosiomis šalimis ir tos sutartys taptų viršesnės Europos Sąjungos e, pagrindams. Aš manau, kad tai tikrai nedėra su mūsų suta, dabar galiojančių sutarčių nuostatomis. Būtent todėl čia išvelgiu problemą. Ir manau, kad gali būti, kad mes tik išvaistysime laiką, jeigu ir toliau dirbsime taip, kaip siūlo ponas DAF reaguoti į pono paskų pasiūlymą, pranešimą. Taigi aš esu tikrai iš esmės prieš pagrindinį principą, kuris yra įvardytas komitetui išplatintame dokumente. Ir taip pat esu prieš pakeitimus, nes jie jau buvo pateikti kitose komitetuose. Ir taip pat gynybos pakomitėje. Tad manau, kad iš taip elgdavėsi mes tiesiog nekreipiame dėmesio į sutarties 42 straipsnio nuostatas, kurios yra šiaip labai aiškios ir ten nepalieka jokios interpretacijos laisvės. Viskas įvardėta labai tiksliai. Situacija dėl mūsų sutarties ir kitų e, organų santykio, manau, yra jau pakankamai aiški ir dabartinis pasiūlymas ir toks darbo principas tikrai prieštarauja 42 sutarties straipsniui. Jeigu mes toliau svarstysime ir balsuosime dėl tokių dalykų, kurie jau yra įtraukti į kompromisinius pasiūlymus. Ir tie pakeitimai, kompromisiniai pakeitimai jau buvo pateikti gynybos pakomitečiai, tad aš nematau reikalo dėl jų balsuoti dar ir čia. Dėkui ponas Janijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti mūsų frakcijos pritarimą pono Dafo pagrindiniam principui. Be abejo, didžiaja dalimi jis dubliuojasi ir atkartoja pono paskų pranešimo pagrindinę mintį. Pono DAF parinkta procedūra sukėlė tam tikrus prieštaravimus tarp mūsų, bet manau, kad galima sakyti, kad kalbant apie pakeitimų turinį, galime pritarti pono DAF tikslams ir abipusės gynybos nuostata tarp NATO narių. Ir žinoma, tai yra įvardyta ir 42 straipsnio 7 dalyje sutartyje, bet kalbant labai konkrečiai, ten yra kalbama apie, pus, apie abipusę pagalbą, o ponas Daf tą taip pat mini savo nuomonėje. Bet manau, kad pagrindinė mintis yra labai aiški, reikia europizuoti Europos e, gynybą. Nes labai nesažininga, kad ištisus dešimtmečius ES narių gynyba priklausė nuo NATO, o NATO labai svarbu vaidmenį atlieka JAV. Tikrai tai sakau ne todėl, kad mes esam nusteikę prieš Ameriką, tikrai ne, toli gražu taip nėra, bet manau, kad ES turėtų vieną kartą ir visiems laikams pripažinti, kad ji pati gali apsiginti O šitas klausimas yra visai ne tas pats, kaip mes galėtume bendradarbiauti su NATO ar su pačiomis Junktinėmis Amerikos valstijomis ar bet kuria kita šalimi. Manau, kad tai būtų žingsnis pirmin užtikrinant ES e, gynybą ir karinio atsako galimybės. Ir pateikdami pakeitimus, aš, man, mano frakcija jų pateikė šešis iš tų 25. Manau, kad mes per savo pakeitimus padėtume valstybėms narėms e, kovoti su nusikalstamumo lygiu, su e, užsisenėjusiais konfliktais ir kitomis problemomis. Ir ponas Dafas labai teisingai sako, kad tai prisidėtų kad tai labiau tiktų užsienio reikalų komitetui ar gynybos pakomitečiui, tačiau galime ir mes šios klausimus varstyti. Ir galima juk teikti ir pritarti tam, kad tos grėsmės, mes, kurias mes nagrinėjame, tai yra tradicinės karinės grėsmės. O NATO yra skirtas truputį kitokiems dalykams. Tai yra gana aiškiai vardinta teisiniuose ir politiniuose dokumentuose manau, rytoj pasieksime bendro susitarimo ir mes pritarsime pranešimui. Dėkui. Toliau ponas Entniu ir dar vienas kolega po to, ar būtų dar norinčių kalbėti. Gerai. Tai ponas Anju. Quite... Ačiū šie dokumentai maskuoja norą federalinės Europos rėmėjų sukurti Europos karinės pajėgas. Mes visų pirma turėtume sukurti infrastruktūrą tokios armijos, tokių karinių pajėgų atsiradimui. Ir kalbama apie menamą pagalbą jei į vieną iš valstybių narių bus įsiveršta, apie tai kalbama sutartise, tačiau iš esmės tai yra realus žingsnis lik Europos karinių pajėgų kūrimo. Antras dalykas, kokius tikslus federalistai keltų tokioms kariniams pajėgoms. Šį klausimą reikia nagrinėti per Lisabono sutarties prizmę. Tos sutarties didelė dalis skirta ES teisės uh, E, sukūrimui tvarkyti daugelio valstybių reikalus Europos lygmenių. Tai ir daroma, atsirado Europos išorės veiksmų tarnyba, yra embrioninio lygio diplomatinė tarnyba, egzistuoja ir bendroji užsienio ir saugumo politika. Kur visą tai veda? Galiausiai nueisime e, kryptimi, kurią išpanašavo Karl von Auschwitz. Jis sakė, kad karas Tiesiog politikos, tolesnis politikos įgyvendinimas kitomis priemonėmis. Jeigu norime tinkamos bus, reikia priemonių ją paremti, nes kitaip nieko nepasieksite. Todėl armija, ginkluotosios pajėgos yra priemonė gyvendinti bendrą saugumo politiką. Ypač atsižvelgiant į tai, kad po antrojo pasaulinio karo NATO draugės su jungtinėmis valstijomis bei taip pat Junktinė karalystė buvo taikos garantai. Todėl federalistai ieško būdų, kaip suri, sukurti tokias paėgas. Tokie dokumentai yra prastos ambicijos, jais bandoma užmaskuoti tikriuosius siekius. Ir tiesiog reikėtų kalbėti apie tai, kad ats, turėtų atsirasti Europos štabas, tačiau nepamirškime, kad jau kalbame apie Europos operacijas, tai tų operacijų vykdymui reikalinga armija. Antinėje karalystėje, e, nes ne, ne už, tikrai nesulauksite paramos e, Europos e, ginkluotojų pajėgų atsiradimai, atsiradimui. Ir e, parlamento narys iš Junktinės karalystės tai puikiausiai žino, nes e, tai reikštų, kad Britų jaunuomenė, Britų jaunuoliai būtų šaukiami į armiją ir turėtų žūti už Van Rompojų. E, Ir man atrodo, kad netoli tie, tie laikai, kuomet jungtinės karalystės brandolinio ginklo kontrolę perims Europos Sąjunga. Tuomet ant tokio mygtuko, brandolinio ginklo mygtuko, e, bus Van Rompojaus ranka. Ir noriu paklausti, kaip Andrew, ką, ką jis mano apie šiuos dokumentus 2014 parlamento rinkimus? Ar manai, kad sulauksi daug rinkėjų paramos, teikdamas tokius pasiūlymus? Ačiū, toliau ponas Wolf. Bruns. Šios diskusijos, kaip nurodoma pranešime, e, apima politinį e, šių, šio, šios temos matmenį tačiau atrodo, kad yra siekiame kitų tikslų. Ir turime nepamiršti, kad tai, tai apima ir keletą politinių sprendimų. Konfliktai dažnai klaidingai e, laik, laiko, konfliktų pradžia dažnai klaidingai laikomi neramumai, e, susidūrimai, agresija. Tai susijęs su istoriniais nesutarimais, ir kai bandoma išsiaiškinti, kuri valstybė pradėjo pirmą, e, ne tas pats kaip klausimas, kaip aiškinimasis, e, kuri valstybė sukėlė konfliktą. Ir kuomet e, mano šalis arba ES valstybės buvo įtrauktos į konfliktą, tai nebuvo mūsų sukurtas konfliktas. Kuomet e, samdome karinių pajėgų kuomet kviečiame į tarnybą žmonės, karinę tarnybą žmonės, jų gyvenimai atsiduria pavojuje. Man įtarimą sukėlė ypač ES atsakymas pateiktas Kiprui. ES sutartis įsigali, įsigaliojo prieš tris metus ir norėčiau sužinoti, kiek solidarumo Kipras patyrė, bandydamas atsikratyti Turko, Turkijos okupacijos. Nes E, Kipro atveju iš tikrųjų tas tai, kas įvyko, visiškai atitinka e, įsiveržimo ir ginkluotos agresijos apibrėžimą. Deja, ginkluotosios okupuojančios pajėgos Kipre išlieka. Galim, taigi, apie ką mes kalbame, su kuo tai susiję? Ar tai susiję tik tai e, su savitarpio gynyba? Jeigu panagrinėsime dešimtojo e, pakeitimo tekstą, ten kalbama apie ES identiteto sustiprinimą arba vienuoliktajame pakeitime kalbama apie galimybę, e, apie prievolę valstybėms narėms teikti savitarpio pagalbą arba 18 pakeitime kalbame apie ES sukūriamą sverto mechanizmą, kuris bus naudingas piliečiams ir užtikrins bendarbiavimo mechanizmą. Manau, kad savitarpio pagalbos ir bendarbiavimo nuostatos apima tą patį turinį kaip ir, kitos ES, kaip ir kiti ES masto projektai, kaip vidaus rinka ir panašus. Jų tų projektų tikslas visų šių projektų tikslas ES užtikrinti, kad toliau būtų vykdamas europinis e, laipsniškos integracijos projektas. Danke, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegen. Pana Šulcas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau šį beitą pasakyti ir apie savo pakeitimus e, pono DAF pranešimui, e, nuomonį, kurią jis parengė dėl paš, paškų pranešimų. Norėčiau kalbėti apie straipsnio, apie sutarties 222 straipsnį. Aš manau, kad ten yra aptariami tam tikri pavojai. Ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes, Konstitucinių reikalų komitetas, aiškiai pasisakytumėme dėl, dėl tam tikrų teisinių aspektų, nes e, manau, kad kolego saugumo ir gynybos politikoje e, komitete šį beitą praleido. Solidarumo straipsnis nėra niekam pavaldus. Tai yra straipsnis, kuris atsispindi. Tai yra tas savo, kuris atsispindi straipsnėje 222. Teisės ekspertai kalba apie 222 straipsnio horizontalumą, e, kur kalbama apie intervencinės sritis ir panašiai, teigiama, kad tai nėra bendrijos politika ir tai jokių būdų išskir, išskirtinai nepriklauso vyriausiai įgaliotiniai atsakingai už saugumo ir gynybos politiką. Užsienio ir saugumo politiką. Taigi Tai yra proporcingumo ir solidarumo straipsniai ir konkrečiai nuostatos. Ir konkrečiai 222 straipsnėje kalbama apie solidarumo ir abupusės pagalbos pritaikymą konkrečiais atvejais. Ir tai taikytina tik tai ES teritorijai, tai yra valstybėms narėms. Solidarumo nuostata jokių būdų negali būti teisinis pagrindas imantis intervencinių veiksmų už ES ribų. Ir jokių būdų tai negali būti pretekstas žudant teroristus trečiosiose šalyse. Na ir apgalėstauju, bet turėsiu paprieštarauti kolegai, nes jo antrajame B punkte, kur kalbama apie solidarumo straipsnį, čia kalbama apie, čia, čia kalba eina apie vidinius reikalus, vidinius ES reikalus. Ir aišku, tai yra labai jautrus dalykai konstitucinė prasme ir nacionaliniai jau, jautrumai, patirtys yra labai skirtingos valstybių šioje srityje. Taigi aš manau, kad komitetas turėtų aiškiai išsakyti savo poziciją ir atsižvelgti į valstybių narių konstitucinę praktiką, kalbant apie solidarumą, ypač turint omenyje tai, kad turint omenyje tai, kad karinių veiksmų numatymas pagal 222 straipsnį sukeltų daug problemų. Ir tikrai ekstrateritorialumas čia negali būti numatomas, nes konstituciniai uždaviniai yra susiję su valstybių narių teisėmis ir tas pasakyti nėra apie Vokietiją. Taigi automatiškai intervencinių veiksmų imtis tikrai negalima. Ir taip pat norėčiau pažymėti, kad 222 straipsnis yra pirminės teisės principas, kuris leidžia įgyvendinti solidarumo straipsnį, abipusės pagalbos pagrindų ir tas solidarumo principas nėra konkrečiai vardintas sutartyse. Jį reikia kažkaip apibrėžti, tai dar nėra užbaigtas darbas. Na ir nepriklausomai nuo politinių poreikių arba nenumatytų situacijų, vis tiek mes turime kažkaip tinkamai ir atsakingai tai pažvelgti. Junktinė karalystė 2008 metais ketino imtis atitinkamų veiksmų, tačiau nepasitelkė 222 straipsnio, o pasitelkė veikiančios praktikos e, sistemą. Na ir mes Europos parlamente turėtumėme siūlyti kur kas daugiau lankstumo, tačiau prieš tai dar turime kreiptis į tarybą ir paklausti, kaip jie ketina apibriežti šių galimų scenarių apibriežti ir apriepti pagal 222 straipsnį, kaip jie tai vertina. Ir kaip bus pasidalijama kompetencijomis ir uh, kokios sąlygos būtų tokiais atvejais taikomos. Ir apie kokius nenumatytus atvejus eitų kalba čia. Norėčiau pabrėžti, kad solidarumo nuostata, solidarumo straipsnis yra būtina priemonė esant nenumatytai situacijai, tačiau tuo piknaudžiauti negalima, negalima automatiškai jo pritaikyti ir niekas negali būti verčiamas pritaikyti to straipsnio. Taipogi negali būti numatyta prievolė pritaikyti tą solidarumo straipsnį. Na ir aš manau, kad kai kurie kolegos gal teiks, kad viskas yra perdėm sudėtinga, tačiau aš turiu pasakyti, kad to teisinis pagrindas šiaip yra gan sudėtingas. Dėkoju ponui Šulciui. Ponas Čarkovskis nori pasakyti. mūsų diskusijos iš dalies yra šiek tiek gal ir nuobodžios, tačiau pastebiu, kad kai diskusijos vyksta transliuojamos, viskas tampa kur kas įdomiau, taigi aš tik tai norėčiau pasakyti, kad pasisakau e, prieš brandolinės atgrasos priemonės ir aš noriu pasakyti, kad nei aš, nei ponas Daf nenori tap, nenorime tapti naujos Europos armijos e, generolais. Aš tikiuosi, kad bus dabar, būsiu dabar filmuojamas, aš e, pasisakydamas, o ne ponas Antanoci, kurio net nėra. Taigi, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Andrew į tai, kad atsižvelgėjama į mano pastabas dėl teritori teritorialumo ir abipusės gynybos. Tačiau aš norėčiau, kad būtų atsižvelgiama į Berlyno plus formatą ir kad būtų aiškiai apibrėžiamos užduotys tarp ES ir NATO, nes iš principo kalbame apie tai, kad na, nereikia dubliuoti juk tų pastangų, Ta kalba, apie tai kalbame nuolatos ir aš manau, kad praktiškai galima būtų to pasiekti reguliariai, sistemingai bendradarbiaujant tarp vyriausiai įgaliotiniai ir NATO generaliniam sekretoriui ir taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad tai vienas dar likęs neišspręstas klausimas dėl Berlyno plus. Ir kodėl kyla tos problemos? Juk pirmiausia dėl to, kad NATO priima sprendimą, kurio pagrindu yra sprendžiama, ar mes pasitelkėme tą susitarimą ar ne. Ir čia galbūt būtų galima aiškiau apibrėžti tą bendradarbiavimą ir vengti dubliavimo. Tai čia gal vienintelis toks neišspręstas klausimas, į, į kurį nebuvo atsižvelgta Andrew e, nuomonėje ir pakeitimuose. Pirmininkas, e, dėkoju. Pabaigai, diskusijų pabaigai dar pakviesiu poną Daf pasisakyti. Na, netik, neįtikėtinai toks e, stimuliuojantis posėdis, e, stimuliuojanti popietė. Na, nei ponas Pasku, nei aš neketinome čia pradėti kokio tai karo. Ar tiksliai apibriežti aplinkybės, kurių pagrindų 42 straipsnio 7 dalis būtų pritaikoma. Pagrindinis šio pranešimo tikslas yra daryti įtaką komisijos ir tarybos sprendimui dėl solidarumo straipsnio įgyvendinimo ir konkrečiai 222 straipsnio pritaikymo. Pona Šolcas visiškai teisingai pažymėjo, kad būtent politinės valdžios institucijos konkrečioje valstybėje narėje ir nuspręstų, ar reikia kreiptis į partnerius ir paprašyti pagalbos. Krizės atveju mes tikrai neprimetame tokio, tokios pagalbos iš pono Van Rompojaus institucijos, ar ponė Kathy Ashton, ar pirmininkas Baroso, ar aš tikrai neketiname niekam primesti tokios pagalbos, jeigu valstybė atsisako tos pagalbos, ar jos net neprašo. Krizės metu, jeigu, jeigu ji neprašo tos pagalbos, tai ji ir nėra primetama. Ir aš manau, kad apie tai labai aiškiai ir akivaizdžiai kalba ponas Paškų savo pranešime. Taigi, šiek tiek nepritarčiau pono Šolco nuomoniai, nes nemanau, kad būtų mums dabar tinkama čia bandyti išskirtinai apibriežti krizės priežastis, kurios atveju būtų pritaikomas solidarumo straipsnis. Aš manau, kad visi žinome, kad šiame pasaulyje terorizmo aspektas greitai keičiasi. Terorizmas pasireiškia įvairiomis formomis ir labai greitai evoliucionuoja. Taigi aš nemanau, kad čia reikia mums susaistyti rankas ir ko labai konkrečiai sausai pateikti modernų tokį šiuolaikišką terorizmo apibrėžimą, terorizmo grėsmių apibrėžimą. Aš manau, kad e, tam tikras lankstumas tikrai leistų pragmatiškiau viską vertinti. Dabar dėl 42 straipsnio 7 dalies. kur nėra pateiktas e, pasiūlymas siekti daugiau nei numatyta pirminėje teisėje. Aš čia poniai Džianaku norėčiau pasakyti, kad na, mane šiek tiek stebina. Jos pasipriešinimas tam, ką teigiame mes su ponu Pašku. NATO 42 straipsnėje yra įvardyjama kaip organizacija, kuri užtikrina kolektyvinę ar bendrąją gynybą daugeliui ES valstybių narių. Ir mes čia nebandome tam prieštarauti ar to kuo nors keisti. Ar neketiname keisti ir NATO organizacijos, jos kažkuo pakeisti ir sukurti kokią tai karin, kokias tai karinės pajėgas Europos Sąjungoje. Tai turi būti visiškai aiškiai pasakyta, nes akivaizdu, kad Britų populistinė spauda iškraipo šį siūlymą. Jeigu jie būtų skaitę atidžiau Lisabonos sutartį, tuomet tokie nepagristi būkštavimai apskritai nebūtų provokuojami. Taigi manau, kad turime tą, tas baimės kažkaip pažaboti. Viską sudėlioti į vietas, nes Lisabonos sutartyje nėra numatoma bendroji gynybos politika. Ten tiesiog teigiama, kad jeigu atsiranda tam tikrų politinių poslinkių, tuomet gali kai kurios valstybės narės susitarti dėl to ir tai yra leistina. Ir e, tai būtų tas nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas gynybos srityje tarp dviejų institucijų. Tačiau tai nėra šio pranešimo tikslas. Džiaugiuosi girdėdamas kad mano pakeitimai pono Pasku yra įtraukti į, į kompromisus, puiku. Tačiau užsienio reikalų komitetai dar tų kompromisinių pakeitimų nepatvirtino, net jų faktiškai neaptarė dar. Taigi esu įsitikinęs, kad nebūtų dabar racionalu, protinga mūsų komitetui atmesti juos. Tiesiog vien dėl to, kad pagrindinis pranešėjas juos parengė tuos kompromisus. Aš tiesiog nelabai suprantu, kokia yra ponios Džianakų siūlymo logika. Čia. Taigi aš manau, kad turėtumėme rytoj dėl to balsuoti. Dėkoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Grazie, onorevole Daff. Allora, senz'altro, eh, abbiamo discusso. Dėkui, pane Daff. Manau, pakankamai padiskutavome apie šį darbo tvarkės punktą, dėl jo bus balsuojama rytoj. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Penktasis punktas. Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Nuomonės referentas ponas Goltieri. Jis parengė nuomonę. Jis buvo parinktas e, kaip nuomonės referentas rugsėjo 17 dieną. O iš atsakingo komiteto, ekonomikos reikalų komiteto atstovas yra atstovė ponė Taisen. Ši, jos nuomonė bus tvirtinama e, spalio 13 dieną, o mes dėl jos balsuosime rytoj. Pakeitimus galima teikti tik tai anglų kalba, tai buvo nuspręsta praėjusi kartą. Ponas Goltieris jau sulaukė 82 pakeitimų, tad žodis jums. Dėkui. Taip, na, man sekasi vis tiek geriau negu kolegiai Tyson, kuri gavo dar daugiau tų pakeitimų. Noriu padėkoti visiems kolegoms, šešėliams pranešėjams ir taip pat visiems kitiems, kurie, su kuriais bendradarbiavome labai konstruktyviai nors laiko buvo tikrai gana nedaug. Kai buvo nuspręsta ekon komitete. Jie nusprendė, kad dėl pranešimo turi būti balsuojama plenarnėje sesijoje spalio mėnesį, tad laiko tikrai nėra daug. Kaip matėme praėjusiame posėdėje, Jis buvo vienintelis posėdis praeitą savaitę ir aš ten dalyvavau. Pirmininkas. Paskiriame penkis komiteto narius, tad noriu paprašyti kalbėti kiek galima greičiau. Nedaug laiko turime. Ponas Galtieri, praėjusią savaitę vyko daugia šalis susitikimas su atstovais iš valstybių narių. Ir manau, kad aišku, kad spalio mėnesį tarpinėme pranešime nebus jokių išvadų parengta, tad reikės viską nukelti iki gruodžio mėnesio. Dabar grįžtu prie ponios Taisant pranešimo. Laiko tikrai buvo nedaug. Manau, kad e, tokie pranešimai savo iniciatyva, kaip kad šis ponios Taisen, privalo būti tam tikrą prasme riboti savo apimtimi tam, kad būtų pakankamai laiko juos pakankamai giliai išnagrinėti. Tiek įžangos, o dabar norėčiau padėkoti visiems pateikusiems pakeitimus, kurie tikrai sustiprina nuomonės projektą, mano galva. Jie neprieštarauja pranešimo esmei, bent jau dauguma pakeitimų jai nepra, neprieštarauja. Ir daugumą pakeitimų galima bus apjungti į kompromisinius pakeitimus ir aš juos pateiksiu šiandieną po pietų susitikime su šešėliniais pranešėjais. Šie kompromisiniai pakeitimai, jais siekiama, kiek galima labiau atsižvelgti į jūsų pateiktus pasiūlymus. Ypač čia turiu galvoje tuos punktus, kurie mano nuomonė e, kalba apie tą patį, eina tą pačią kryptimį. jie remiasi tais pačiais dokumentais ir ten aiškiai įvardyjamos pagrindinės parlamento nuomonės gairės. Tad aš pabandysiu visus tuos pakeitimus apibendrinti kompromisiniuose e, pakeitimuose. Ir formuluotės pasistengsiu padaryti kiek galima aiškesnės ir taip pat pasistengsiu kalbėti trumpai. Žiūriu pono Efner ir pono Dafo pakeitimus dabar. Jie, mano nuomonė, paaiškina tiksliau, ko savo dokumentų siekiame. Jei siūloma suteikti prioritetą sutarčiai ir juose kalbama, ar ateityje gali prireikti reformos sutarčiai. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į pono Šeper dokumentą, kuriame yra tiksliau įvardyjama, kad e, sutartį būtina reformuoti tam, kad galėtume ir toliau kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Galbūt aš nepakankamai atsižvelgiau į tuos pakeitimus, kuriais buvo pageidaujama įvardinti dar konkretesnius dalykus iš mano minėto dokumento. Bet, na, tai yra e, pranešimas, teisėkurins pranešimas savo iniciatyva, tad, manau, jis turi būti e, kažkiek ribotas savo pimtimi. O aš stengiausi aiškiai vadyti, kad mes žinome ir suvokiame, kad reikia ir toliau kurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą, tad nenorėčiau numatyti kažkokių konkrečių datų, kaip kad yra pageidaujama kai kuriuose pakeitimuose. Aš norėčiau, kaip ir padariau, rengdamas nuomonę, kalbėti verčiau apie tai, kad Europos parlamentas pasinaudos savo teisę renkti pranešimus ar nuomonės savo iniciatyva ir tą padarys tinkamu laiku. Ir sutartys bus reformuojamos pagal tokią tvarką, kokia yra juose ir numatyta. Taip pat manau, kad pono Hefnerio pasiūlymas apjungti du pasiūlymus į vieną paketą. E, turiu galvoje straipsnius nuo 127 iki 144. Yra tinkamas ir aš jį atsižvelgsiu ir įvardinsiu konkrečiai e, tiltelio nuostatą, kaip kad pageidauja ponas Hefneris. Ir manau, kad e, laikantis Europos liaudės partijos pozicijos, kaip kad jie siūlo, reikėtų vis tik kalbėti pakankamai bendrai. Per daug konkrečiai nieko neminėti, tad aš sutinku su jų pateiktais pakeitimais, kai kur mano uh, tekstą padaryti truputį bendresniu. Ir reikėtų bendriau kalbėti apie tarp institucinius susitarimus skirtus e, ekonominiai politikai gyvendinti. Man atrodo, kad tam plačiaja prasme pritarė ir ekonomikos reikalų komitetas. Ir siekiant įgyvendinti stabilumo mechanizmus, Europos bendryjoje, manau, būtų teisinga įvardyti, kad tai yra realis, reali pat, galima prognozė ir reikėtų vis tik remtis tokiomis trumpalaikėmis arba vidutinės trukmės prognozėmis, bet ne ilgalaikėmis. Kalbant apie biudžetą, kaip pono Českovskio pakeitime yra siūloma, ką jisai siūlo, yra visiškai teisinga ir jo pakeitimai tik sustiprina mano rengiamą pranešimą e, ir jo biudžetinius aspektus. Būtent, kad mes norime užtikrinti, jog Europos Sąjungos biudžetinių išteklių ne, nebus mažinama. Tad aš pritariu pono Českovskio pakeitimams. O kiti įvardyti pakeitimuose dalykai yra netokie svarbus mano galva. Ir manau, kad būtų labai įdomu padiskutuoti apie praėjusios savaitės šeper sustikimą, tačiau kadangi laiko neturime, tai to dabar nedarysiu. Ačiū. Ponas Gualtieri, Hefneris ir Daf. Pirmininkė. Pirmininkė, manau, kad mes bandome apibriežti, kas tai yra federalinė ekonominė valdysena fiskalinėje sąjungoje taip pat manau, kad e, tinkamo parlamento nesukursime, jeigu nebus tinkamos vyriausybės. Turime tinkamai sustiprinti parlamento vaidmenį ir matmenį, kad jis būtų šio proceso dalimi. Kalbu apie tikrosios ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo procesą. Turime tai padaryti labai kruopščiai. Turime paisyti valdžių atskirimo principo. Būtų kvaila E, parlamentui tapti bendrininku tų sprendimų, kuriuos priima taryba arba komisija su taryba dėl bendrosios fiskalinės politikos. Jei norime suvaidinti, suvaidinti mums pritinkantį vaidmenį kaip e, kontroliuojanti, prižiūrinti instituciją, kuri prižiūri, kaip dirba vyriausybė. Manau, kad e, kai kur Roberto Gualtieri nueina per toli, bandydamas pernelyg grandioziškai pristatyti parlamento poziciją ir vaidmenį. Pavyzdžiui, parlamento pirmininko vaidmuo čia yra labai svarbus, tačiau jis neturi įgaliojimų mandato dėrėtis dėl politinių klausimų susijusių su e, ekonominės ir finansinės politikos ateitimi. Jis turėtų būti kviečiamas į Europos vadovų tarybos posėdžius. abu bandome tiksliau, griežčiau apibriežti parlamento funkcijas. Trejato institucija kelia problemų, nes joje šioje struktūroje dalyvauja ir komisija. O komisija privalo visiškai atsiskaityti mums bei tarybai. Bet tame trejate, toje trojkoje yra ir centrinis bankas kurios santykis su mumis yra visiškai kitoks. Ir būtina užtikrinti banko nepriklausomumą pinigų politikos klausimais. Trojkoje yra ir TVF, kuris mums visiškai nėra atskaitingas. Manau, jog jei bandytume pernelyg kištis, orientuotis į trojkos e, po, politinius sprendimus, sukurtume problemų patys savo. Reikia nepamiršti, kad turime ištikrinti ir finansinėms rinkoms veikti tinkamą aplinką, netrikdyti jų. Siūlau papra paprašyti, kad Europos vadovų taryba gruodžio mėnesį įsipareigotų uh, sušaukti konventą 2015 m. pavasarį. Žinome, kad iki tos datos neįmanoma būtų sušaukti jo. Taip pat, kaip ponas Gvaltieri nurodo savo pranešime, sutarčių reformos e, tampa neišvengiamos, būtinos Todėl reikia kiek įmanoma greičiau kodifikuoti krizių sprendimo mechanizmus, kad išbristume iš tos painiavos, kurioje atsidūrime. Taip pat reikia paprasčiau, patikimiau apibriežti, kas yra federalinė ekonominė valdysena. Pagrindinis jos bruožas, man atrodo, mano galva turėtų būti finansų ministras arba išdo sekretorius. Todėl reiktų pradėti e, mąstyti apie tai, kokios galios turėtų būti suteiktos tokiam postui ir kokios priemonės jam būtų prieinamos. svarstydamas Centrinio banko kaip priežiūros institucijos vaidmenį. Tai siūlo komisija, negaliu vertinti to vienprasmiškai, nes tai sukelia problemų. Visų pirma, vertinant santyki, ECB e santyki ir EPA. Manau, jog mums reikia. Mums reikia e, kažkaip susijęti Europos centrinį banką ir e, Europos bankų priežiūros institucijos, susijęti tas dvi institucijas. Taip pat noriu paminėti Europos sisteminės rizikos valdybą. Ir galbūt reiktų sulieti į vieną keturis, keturis priežiūros mechanizmus, kuriuos kuriame nuo 2008-ųjų. Galėtume tai pavadinti Europos finansinių paslaugų institucija, kuri atstovautų viską, ko gali prisireikti finansų sektoriaus vadyboje. Ir taip pat svarbu, kad šios mūsų komiteto idėjos pasklistų parlamente. Nes tai dabar labai yra ypač parankus metas, kadangi abi institucijos svarsto šiuos uh, ir panašius dalykus. Pirmininkas, ačiū ponui Defo, dabar ponas Traškovskis. Aš kalbėsiu trumpai, pat pakomentuosiu kompromisinius pakeitimus, nes diskusijos dėl e, Europos pinigų, dėl pinigų ir ekonominės sąjungos yra daug svarbesnės. Iš tikrųjų, norėčiau tik tai pasakyti štai, kad kartais mes prašome per daug galių Aš turiu omenyje Andrew pastabas dėl trojkos. Kartais mūsų siekiai, norai gali atsisukti prieš mus pačius. Vertindamas kompromisinius pakeitimus noriu ypač padėkoti Roberto už tai, kad beveik visiškai įtraukė mano pakeitimus. Jūs kalbate apie tai, kad paminėjote vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpius, tai iš tikrųjų įnešė daug aiškumo. Manau, kad mums pavyks susitarti dėl daugelio dalykų, jeigu iš pat pradžių pareikšime, kad tai atsiras ateityje arba dėl to kalbėsime ateityje, o ne dabar. Man labiausiai nerima kėlė taip vadinami tai, kad fiskaliniai gebėjimai gali neigiamai paveikti dabar vykstančias diskusijas dėl biudžeto. Todėl aš labai džiaugiuosi jūsų pateiktų siūlymų, kad, kad dabar vykstantis procesai neturėtų niekaip pakeisti, paveikti biudžetą re, po, reglamentuojančios politikos. Noriu ką pasakyti, Andriu. E, Pereimas prie kitos temos, tai yra tarpinis pranešimas apie biudžetą. Dabar mums pateikta Mm, siūlymas siekis susitarti dėl mm, kitos finansų programos daugiametės iki 2020-ųjų. Ir po to, tik po to mes turėtume pradėti diskutuoti mm, ekonominę ir pinigų sąjungą, šiuos klausimus ir aspektus susijusius su, kurie, kurie bus aktualūs biudžetui, pavyzdžiui, naujų gebėjimų kūrimas, taip pat bendrijos, vis, visapusiškas bendrijos požiūris į stabilumo mechanizmą. Manau, kad toks darbų kalendorius yra reikalingas tinkamas ir jis geriausiai atitinka mūsų strategiją, e, derantis dėl abiejų šių punktų. Reikia kiek įmanoma atskirti šiuos klausimus šias temas, nors ir žinome, kad jie tarpusavį yra susiję. Tačiau mes neišspręsime vieno labai konkretos klausimo 2014-2020 biudžeto. Ir jeigu mes ne, neišsprendę to klausimo pradėsime diskusijas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, manau, kad taip uh, pradė, pasatysime riziką parlamento, iškelsime pavojų parlamento pozicijai šiais klausimais. Reikėtų laikytis patvirtinto darbų tvarkaraščio Taip pat, vertinant jūsų kompromisinius pakeitimus, turime suvokti, ką mes turime daryti nedelsiant, ką reikia apmastyti ir kokios sąsajos egzistuoja tarp tų temų ir, ir, ir dėl jų derantis. Tai tiek vertinant jūsų pasiūlymą, taip pat ponios Taisant pranešimo mintis, bet yra ir mūsų darbas turi ir platesnio, yra ir platesnio poveikio ypač vertinant pasirinktą metodą, darbo metodą. Aš jo niekaip nemenkinsiu pats, tačiau turime nepamiršti, ką apie tai mano kolegos dirbantis kitose komitetuose ir kokia bus galutinė parlamento nuomonė. Mums reikalingas veiksmingas darbo metodas, kurį galėtume naudoti dabar kuris būtų naudingas ir tolesniuose parlamento debatuose, kad viskas nepa, neatsisuktų prieš mus pačius ir kad tai nesusilpnintų mūsų dėrybinės pozicijos dėrybose su Van Rompojumi. Noriu pasakyti, kad yra daugybė dar dviejonių ir mano paties frakcija. Aš nesakau, kad aš esu patenkintas tuo, kas, kas vyksta. Bet turime to nepamiršti, kad, kad patys savo nepakenktume. Net jeigu pasieksime gero kompromiso šiuo techniniu lygmeniu, tą kompromisą galime po to patys netyčia ir išardyti. Tai taip pat labai glaudžiai susijęs su tų problemų iškelimu, kurių praeitie niekad ne, ne, nesame svarstę parlamente. Pavyzdžiui, Taisen pranešimas. kai kurie klausimai ten yra iškelti, bet, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip trojkos klausimas. Man susidaro įspūdis, kad jais nueinama dar toliau, tačiau nes prieš tai tie klausimai dar nėra apsvarstyti pasitelkus įprastinės parlamento darbo procedūras. Ir manau, kad taip mes galime patys savo pakengti, taip elgdamiesi. Tai tiek bendri, tai bendri pastebėjimai, o vertinant pačią nuomonę, aš sutinku su siūlymais imtis e, tolesnių veiksmų ir, ir na, aš lauksiu, tai yra nuomonė parengta su kitais šešėliais pranešiais ir manau, kad tai puikus pagrindas kompromisui. Ačiū. Kolega Bronsa, la parola. Ponas Bronsas. Britanijos vyriausybė mano, kad ši tema yra visiškai nesusijusi su valstybėmis už eurozonos ribų ir visiškai nesusijusi su Junktinė karalystė, kuri turi optauto variantą. Tačiau būtent gruodžio mėnesį bent jau buvo parodytas nenoras primesti to kitiems, ko nenorima primesti ir savo. Britanijos vyriausybė dabar, vyriausybės dabartinė nuomonė rodo, kiek susaistytos yra 17 valstybių narių esančių eurozonoje, kadangi tas jų, jų reikalavimai netaikomi mums. Kalbant apie kitas valstybės, iš tiesų, kažina, ar reikia skūstis, kai tampi grupės nariu ir tau taikomi tie patys reikalavimai. Britanijos vyriausybė panašu, kad dabartinė nesurenks referen, referendumo, kaip ankstesnė nesurenkė referendumo dėl Lisabonos sutarties. Pagal, nuomo, pagal pranešimą būtent pranešėjas mano, kad Eurozonos valstybių biudžeto priežiūra turėtų būti privalomas reikalavimas kontroliuojamas teisingumo teismo, esant tik vienam pagrindui. 136 straipsnis kartu su 111 straipsnio šeštąją dalimi. Taigi jūs teigiate toliau, kad tie straipsniai gali būti panaudojami tik tuomet, jeigu sustiprinamas parlamento vaidmuo dėl detalaus 1213-1214 straipsnių gyvenimo. Aš visiškai ne, nepilnai supratau, ką jūs turite omenyje, bet gal vėliau paaiškinsite. Norėčiau padėkoti ponui Gualtieriui, kadangi nepaskaitęs jo detalaus pranešimo, nebūčiau perskaitęs 121 sutarties straipsnio. Nes, kažin ar prieš miegą tuos straipsnius apskritai skaityčiau. Dabar 120 Penktajame straipsnėje teigiama, kad valstybės narės turi įgyvendinti ekonomikos politiką atsižvelgiant į sąjungos tikslų pasiekimą. 131 straipsnėje toliau teigiama, kad valstybės narės turi vertinti savo ekonomikos politiką kaip bendrojo rūpešio reikalą ir derinti turi savo ekonomikos politikas taryboje laikantis 120 straipsnio nuostatų. Po to 121 straipsnio ketvirtoje dalyje teigiama, kad jeigu nustatoma, kad valstybių narių politika, politikai kyla grėsmė ir dėl to gali kilti grėsmė pinigų sąjungoje Europos sąjungoje, gali būti perspėjamos tos valstybės. 121 straipsnio įvairiose dalyse nėra daroma daromas skirtumas tarp eurozonos valstybių ir ne eurozonos valstybių. Taigi panašu, kad taikoma. Tai yra. Tokiu būdu yra ignoruojamas pirmo straipsnio, pirmas straipsnio antroji dalis. Aš tą puikiai žinau, nes pono Dafo knygą skaičiu. Dabar populiarioje spaudoje Didžiojo Britanijoje teigiama, kad teisiniai, teisiniuose tekstuose akivaizdu, kad eurozonos valstybėms taikomi ribojimai galėtų minimaliai juos pakoregavus būti primetami ir ne eurozonos valstybėms narėms. Aišku, reiks palaukti, kaip ten bus iš tikrųjų. Dėkui. Dėkojame ponui Bronsui. Dabar diskus, diskusijoms apibendrinti ponas Gualtieri. Ačiū pirmininkė. Bandysiu atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė kolegos. Pirmiausia, ponas Daf pakomentavo Europos parlamento uh, vadovybę. Aš manau, kad ponios Taisin pranešimo tame punkte apskritai apie tai nėra kalbama. Kalbama tik bendrai apie Europos parlamento vaidmenį konsultacijų procese, rengiant atitinkamus pranešimus. Taigi aš siūlyčiau galbūt kompromisinę naująją versiją, atsižvelgiant tai, kas įvyko pastaruoju metu. Uh, Tačiau aš norėčiau, kad nuostatos būtų bendrojo pobūdžio ir kad būtų tiesiog atsižvelgiama į tai, kas įvyko. Nes Europos parlamento pirmininkas buvo, asocijuo, buvo susijęta su atitinkamais dalykais. Tačiau reiktų gal tos kelias svarbius dalykus, kuriuos išsakė Rafael, pakomentuoti. Aš nemanau, Aš manau, kad reikia atsižvelgti tą galutinį pranešimą ir mes turėtumėme įsitraukti į konsultacijų procesą. Na ir Europos parlamento pirmininkas čia turėtų būti irgi įtraukiamas į konsultacinį procesą. Na, o parlamentas turėtų išsaugoti institucinį institucinį nepriklausom, nepriklausomumą dėl konstitucinių iniciatyvų, kurios nėra konstitucinio proceso dalimi, nes tai jau būtų Van Rompojaus ataskaita, ne parlamento ataskaita. Taip pat sureaguodamas į Andrew pasiūlymą paprašyti, kad Europos taryba surenktų konventą. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turime teisę reikalauti konvento. Jeigu nuspręsime, kad e, norime to konvento, galime pasinaudoti iniciatyvos teisę. Na ir esame institucija, kuri turi teisę prašyti konvento. Ir mes, kodėl dabar turėtumėme prašyti kitos institucijos imtis tos iniciatyvos, jeigu patys tą galime padaryti. Taigi aš manau, kad mano siūloma formuluotė, būtent, kad mes suvokiame, kad turime iniciatyvos teisę ir esame pasirengę tą teisę pasinaudoti, yra galbūt geresnė formuluotė nei ankstesnė. Dabar kalbant apie bankų sąjungą. Dabar atsakydamas į tai, ką sakė Rafaelis, mes turėtumėm tikrai neturėtumėme čia kištis į teisėkuros procedūrą. Nes mes, aišku, bendrijos metodų suteikėme pirmenybę ir kai yra teisėkuros pasiūlymas pateikiamas, vyksta teisėkuros darbas, kaip dabar yra dėl bendro priežiūros mechanizmo. Taigi mes net, neturėtumėme Taisen pranešimo savo iniciatyvą parengto e, pranešimo ar konsultacijų procedūros naudoti kaip e, konteksto mūsų parlamento ir komitetų įsitraukti į teisėkros procesą. Taigi aš manau, kad mums reiktų vengti kažkokiu tai detalių dėl bankų priežiūros. Ta darėme ir šerpa pranešime tiesiog daugiau dėmesio skiriame bendram bendra metodui, instituciniams klausimams ir nesiveliame į tos kitus e, teisėkuros darbus. Taigi bendrai kalbant, aš pritariu Čarkovskio pastaboms, kad mes turėtumėme suvokti, kad nereikia ignoruoti atitinkamų pozicijų ar jautrių diskusijų, kurios vyksta mūsų komitete ir mūsų politinėse frakcijose, nes tai yra labai svarbus klausimai. Tačiau manau, kad svarbu šį klausimą svarstyti atsižvelgiant ir į tai, kad mes nebūsime tarybos pasiūlymo bendrautoriai. Mes tiesiog esame konsultacinis organas ir šiuo atveju ir turime tą galimybę pasinaudoti ir akcentuoti bazinius institucinius dalykus. Pirmasis jų yra tas, kad mes nepasisakome už ES skaidimą. Tai yra vienas iš pagrindinių principų, kuris atsispindi šerpa dokumente. Ir aš manau, kad ir taisant pranešime reikia tai akcentuoti ir taip pat tai turi atsispindėti ir mūsų nuomonėje. Dėl trojkos Aš manau, kad tai, ką mes e, siūlome pakeitimais ir šerpos dokumente, čia mes nebandome kontrolės ir vykdomojo organo vaidmenų susijęti. Tiesiog trūksta tos kontrolės ir ši institucija turi, trojka turi tų tikrai svarbių prerogatyvų. Ir reikia daryti skirtumą tarp vykdomųjų uždavinių ir kontrolės uždavinių. Bet taip pat turime užtikrinti ir tinkamą trojkos demokratinę priežiūrą. Taigi tik dėl to mes ir tam tikslui ir pasiūlėme keletą pakeitimų šios dokumentuose ir pakeitimų Taisen pranešimui. Ir aš manau, kad ir Taisen nori atsižvelgti į tuos trojkos aspektus. Lyg jau ir viską pasakiau. Dėl vidutinės trukmės ilgalaikių dalykų jau pasisakiau. Dėl pono Bronso klausimų aš manau, kad atsakymas čia būtų labai paprastas. Uh, yra 136 straipsnis, kuris yra, kuriame yra numatomos specifinės specialios priemonės eurozonos valstybėms. Atsižvelgiant į penktąjį straipsnį, ES sutarties straipsnį. Taigi 136 straipsnis pagal, ir taip pat 122 straipsnėje numatyta procedūra leidžia imtis tolesnių veiksmų, daugiau negu kad numatyta 110 straipsnėje ir tai pasakytina apie eurozonos valstybės. O ką aš kalbėjau apie Europos teisingumo teismą, ten ta nuoroda tai yra techninio pobūdžio nuoroda. Todėl aš nepalaikau siūlymų dar labiau griežtinti e, fiskalinę discipliną užtikrinančias priemonės, nes būtų keista, jeigu inicijuotume dar vieną teisėkuros procedūrą, kai tuo tarpu fiskalinės biudžetinės drausmės e, sutartis dar nėra įgyvendinta. Tačiau, kadangi apie tai kalbama, tas klausimas diskutuojamas, aš pateikiu teorinį vertinimą ir manau, kad kalbant apie specifinius teisės aktus skirtus eurozonos valstybėms, uh, tai eksantė e, priežiūra, taip pat stebėsenos užduotis, kaip patokia galėtų būti patikėta Europos teisingumo teismui. Aš tikiuosi, kad aš pakankamai aiškiai atsakiau į tą klausimą Andriu dėl jo paskutinės pastabos. Manau, kad turėtume kalbėti ne tik apie fiskalinę sąjungą nes fiskalinis matmuo yra tik viena to struktūros dalis. Mes kalbame apie ekonominę sąjungą, politinę sąjungą, taip pat bankininkystės sąjungą, o tai apima daugiau nei vien fiskalinę sąjungą. Žinoma, aš pritariu tam, kad visa pusė teisinė, ekonominė ir fiskalinė sąjunga uh, turėtų egzistuoti su išdo institucija. Ir aš apie tai kalbu savo pranešime. Dėkui. Diskusiją dėl šio punkto baigsime ir balsuosime rytoj. Darbo tvarkė dar mums liko du klausimai prieš e, koordinatorių posėdį. Šeštasis punktas tarpinės pranešimas dėl 2014 m. 2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros ir taip e, Dar vienas punktas dėl ES administracinio proceso teisės. Pirmas nuomonės referentas ponas Českovskis dėl antrojo Jetenmaki. Siūlau nediskutuoti labai daug dėl šių punktų. Rytoj balsuosime Taigi, pone Českovski, labai trumpai, jeigu norite, gal galėtumėte mums nužvelgti. Taip, labai trumpai. Aš čia stengiausi įvertinti preliminarų pranešimą e, iš institucinės perspektyvos, nes aišku galėčiau jūs pakomentuoti daug daugiau tų aspektų, bet aš susitelkiau į du svarbiausius mano nuomonę. Pirmasis tai yra e, daugiametės finansinės programos laikotarpis. Man atrodo, kad septyniarių metų laikotarpis pasirodė, kad yra tinkamas, ypač kalbant apie e, investicijų stabilumo užtikrinimą ir manau, kad reikėtų laikytis tokio laikotarpio, ypač krizės metu. Aišku, galima diskutuoti apie tai, kas yra geriau, kalbant apie testinumą ir stabilumą, ar penkeri ar septyneri metai, bet man atrodo, kad reikėtų palikti vis tik tai tuos septynerius metus, kaip kad yra dabar. Antrasis klausimas yra e, laikotarpio vidurio peržiūra. Nemažai įvairiausių idėjų ir pasiūlymų sklando dėl šio, šios galimybės, bet aš nusprendžiau pabrėžti, kad tokis, tokia peržiūra nepakenktų e, investicijų stabilumo perspektyvai ir taip pat e, ilgalaikio programavimo ir investicijų planavimo, nes tai yra labai svarbu krizės metu. Jeigu norime naudoti biudžetą kaip svertą, užtikrinantį augimą Tai yra būtina užtikrinti tokį stabilumą. Dėl to manau, kad dėl šitų dviejų aspektų mūsų pozicija turėtų būti labai aiški. Trečia, manau, kad e, kalbant apie politinius prioritetus, trūko dviejų, trijų dalykų, todėl aš ir nusprendžiau pakalbėti apie kaiminystę ir taip pat atsižvelgiau į Andrių pasiūlymą, kad reikėtų minėti e, plačiau e, ES išos veiksmų tarnybos e, pla, plačią atsakomybę, globalią atsakomybę, tad aš tiesiog jūsų pasiūlymą ir savo pasiūlymą sujungiau vieną tam, kad geriau atspindėtume Europos parlamento prioritetus. Taigi tokie trys pakeitimai man buvo patys svarbiausi. Bet aš aišku perskaičiau jūsų visus pateiktus pasiūlymus, labai susidomėjęs tą dariau ir pasistengiau, kur buvo įmanoma, į juos atsižvelgti. Nors e, ne visada tai buvo lengva, kartais buvo pakankamai sunku. Pavyzdžiui, kalbant apie dabartinę biudžeto e, lubų, dabartinio biudžeto lubų keitimą. Na, aš abejoju, ar mums pavyktų rasti susitarimą dėl to klausimo net savo frakcijų viduje. Tai net nedrįstų galvoti, kaip viskas turėtų vykti, jeigu nuspręstume tokį susitarimą pasiekti platesniu mastu. Uh, Ir tiesiog norėjau paaiškinti dar, kodėl aš padėjau minusą prie jūsų, Andriu, pakeitimo dėl ryšio tarp bankų sutarties, gilesnės fiskalės integracijos ir daugiametės finansinės programos. Kaip aiškinau jau anksčiau, manau, mums reikėtų visų pirma laikytis nustatytų laiko terminų. Ir ka, apjungiant visus šitos aspektus, nežinau, gal jūs turėjot galvoje kažką kitą, bet man atrodo, kad jeigu mes surašytume visus tos punktus į vieną sakinį, tai susidarytų neteisingas įspūdis, kad mes, parlamentas, nepritarėme dabartiniams laiko terminams. Tai tiek trumpai, nors dar yra pora klausimų, kuriuos galėčiau plačiau panagrinėti, bet, na, pranešėjo pozicija būtų tokia dėl nuomonės. Dėkui. Pone Haniu, jūs dėl darbo tvarkos. Taip, jūs sakėte, kad nėra laiko diskutuoti apie šeštą ir septintą punktą, darbo tvarkės punktą šiandieną. Ar bus dar progų juos aptarti? Dėkui. Na, ne, nes rytoj yra numatytas balsavimas dėl abiejų darbo tvarkės punktų. Ir mums tada reikėtų arba nukelti balsavimą, arba labai trumpai išklausyti pranešėjų komentarus. Ir manau, kad ir septinto darbo tvarkės punkto atveju plačiai nediskutuosime. Tiesiog turime apsiriboti e, turimų, turimais laiko ištekliais. Jeigu norėtumėte pakomentuoti dėl pono Českovskio padarytos įžangos galima jums suteikti žodį, dar yra kokios penkios minutės. Puiku, pirmininkė. Aš penkių minučių gal ir neužtruksiu, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus dėl nacionalinių biudžetų kontrolės. Visų pirma, čia kalbama apie sustiprintą bendradarbiavimą mokesčių srityje. Ir vis tik tai, kai yra e, integruota biudžeto sistema, ji tikrai neveiks labai veiksmingai, jeigu bus labai skirtingos mokesčių normos. Ir jeigu bet kuriai valstybei nariai nebus leidžiama nustatyti savo mokestinių normų, tai iškreips konkurenciją. Ir jeigu viską primesime iš viršaus, tai sistema taip pat neveiks sėkmingai. Ir tai tikrai nebus šimtaprocentinio solidarumo užtikrinimas. Pavyzdžiui, Airijos 12 e, su pusė bendradarbiavimo e, mokesčių procentas jau dabar atrodo, kad bus netinkamas. Airijai bus liepta tą procentą padidinti. Ir tokiu būdu mes tiesiog pakenksime klasikiniam nacionalinių parlamentų veikimui. Ir juk turėtų būti nacionaliniai parlamentai tie, kurie nuspręs, e, kas ir kiek turi būti apmokestinama. Reikėtų susivokti ir pamatyti, kad negalima e, suteikti visos valdžios Europos, ša, e, Europos Sąjungai, nes kai tai atsitiks, manau, kad valstybės narės tikrai išreiks didelį nepasitenkinimą ir taip atsispindės būsimuose rinkimuose. Taigi technokratų e, valdžia, e, ką matėme Graikijos atveju, taps nebeįmanoma. Aš čia vis tik tai ir sustosiu, toliau nebekalbėsiu. Dėkoju pirmininkai už suteiktą galimybę. Dėkui. Kitus punktus jau aptarėme. Tai kad kompetentingasis, atsakingasis komitetas nustatė datą balsavimui rytoj Na, dabar mūsų bendros nuomonės kaip ir nėra, o balsuoti turės būti, e, balsuoti reikės rytoj. Toliau dėl ES administracinio proceso teisės. Tai yra septintasis darbo tvarkės punktas. Jo nebeaptarinėsime, balsuosime dėl jo rytoj, o dabar prasidės koordinatorių posėdis. Tik tai dar noriu pasakyti, kad balsavimas dėl ES administracinio proceso teisės pranešėja Aneli Jetenmaki. Balsuosime dėl jo rytoj, kaip sakiau. Dabar penkių minučių pertrauka, o po to koordinatorių posėdis.